Labas rytas, kolegos. Pradėkime posėdį. Vamos a comenzar con la comisión de hoy. Taip, pradėkime posėdį. Ir pradėsime nuo balsavimo. Ar visi turi savo korteles? Taip. Tuomet pradėkime nuo klausimo žodžiu dėl lyties dimensijos prekyboje žmonėmis. Kas balsuoja už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Eikime prie balsavimo daugiau gal stikimo mergaitėms švietimu. Balsasim dėl šio dokumento. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia tikrinti elektroniniu būdu. Taigi pradedame balsuoti. 69 pakeitimas. Baigiam balsuoti. atmesta. 13 prieš, 11 už. 70 kas už, kas prieš, kas laiko, priimta. 71 pakeitimas kas už, kas prieš, kas laiko, priimta. 72 pakeitimas kas už, atsiprašau, atsiprašau pirmininkė, 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 72 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 72 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. 106 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 75. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 76. Dvi dalys. Kas pirma, pirma dalis? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 82, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 84, kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas laiko atmesta. 85. Ir Čia matome dar pakeitimo žodžiu. Taigi kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 86. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 88. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 89. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta Patikrinkime elektroniniu būdu. 89 pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 90. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 91. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 93. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 95. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 96. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau. Kom, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta Priimta. 22 kult pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, kad susilaiko atmesta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. 114 pakeitimas, balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Vienu balsu. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau. Vienotas kultūros kontot pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Vienotas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 122. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, elektroniniu būdu patikrinkime. Antroji dalis 122 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis atmetama. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dyltas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau, kul 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau, kul 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi, aštuntas kultų pakeitimas. Baigėme balsuoti. Priimta. 120 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 4 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 142 pakeitimas Dėl pirmos dalies balsuojame kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis atmesta. 144. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 146. Su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniniu būdu. 146. Tiksliai 145. Pakeitimas 145. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 146 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 175 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 175. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Prašau visų pakelti rankas, kai balsuojate, nes kitaip sunku atspėti, kaip norite balsuoti. 155 ir 156 pakeitimai, jie yra vienodi, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. 155 ir 6. Jie identiški. Baigiam balsuoti. Pone Tarabela, gerai, kad atėjote. Pakeitimas atmestas. Kult 4. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 158 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 159 kas už. Šitas 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 160 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kultų 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 161 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 162, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 165 atsiimtas. Taigi 166 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 167 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. 167. Balsuojame, balsuojate baigiame. Priimta toliau. Taigi 167. Tiksliau 163. Su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Kult 2, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. 169, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 170, už, prieš, susilaiko priimta. 171, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 172 už, prieš, susilaiko, priimta. 174 už, prieš, susilaiko, atmesta. 176 už, prieš, susilaiko, reikia patikrinti. 176, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Taigi, eikime prieš neto kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 180. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 181. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 182, kas jis buvo atsimtas, 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Nereikia patikrinti. 183, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 185. Balsuojame už pirmą dalį kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. Antroji dalis. Tikriname. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 186 kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų atmesta? 187. Už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 188. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 189 pakeitimas balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 19 kompromisas, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 194, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. 194 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 195. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 196. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 197. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 198. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 199 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vis dėlto balsuokime elektroniniu būdu. Pakeitimas 200 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 201. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 202. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 20. Kompromisas. Kas už balsuojate, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 206. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis pakeitimas. Balsuosime dalimis pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis. Kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas balsuojate už, prieš, kas susilaikote, pritarta. Aštuntasis pakeitimas. Kas balsuojate už, prieš, kas susilaikote, atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintasis, atsiprašau, dešimtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta Balsuokime elektroniniu būdu. Dešimtasis pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, pritarta šiam pakeitimui. Dabar vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai, tad 14 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pirmininkė atsiprašo. Devynioliktasis pakeitimas vis dėlto. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Pritarta. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 27. Už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Pritarta. 23. pakeitimas. Kas balsuojate už, kas prieš Ar yra susilaikiusiųjų atmesta? 25 pakeitimas balsuosime dalimis, trimis dalimis bus balsuojama. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, kas susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar 26 pakeitimas. Kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Dvidešimt devintasis pakeitimas, kas už? Vis dėlto 28 pakeitimas, sako pirmininkė, kas už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 29, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 30 pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 33 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34. Kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų pritarta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 36. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 27 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš Ar yra susilaikiusių jų pritarta? 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 46 pakeitimas. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 48 pakeitimas. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. 48 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Atmesta. 47. Kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už, už kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 53 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta.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 kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. Balsuojame dėl 59 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 66. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 67 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta, 68 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Pirmasis pakeitimas, kartu su žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlė pranešėjas, pranešėja, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar galime balsuoti dėl viso dokumento. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas.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 O dabar siūlyčiau nedėlsti ir pereiti prie kito punkto. Tai yra ataskaita dėl 2006 metų Liepos 5 Europos parlamento tarybos direktyvos dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos rytyje principo gyvenimo taikymo. Pon, žodis poniai Zaborskai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, nenoriu per daug jūsų užlaikyti. Norėčiau tik padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, Yra pateikta 13 kompromisinių pakeitimų ir tai, manau, sudarė puikią galimybę pasiekti visai neblogų rezultatų. Daugiau nei 50 e, pakeitimų buvo sukoncentruota į tuos 13 kompromisinių pakeitimų, to tikrai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Ačiū labai, poniai Zaborskai. Siūlyčiau pereiti prie balsavimo ir pradėkime nuo 51 pakeitimo balsuosime pirmo, dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, kas susilaiko pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta, tačiau siūlyčiau balsuoti elektroniniu būdu. Antroji 51 pakeitimo dalis balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai dėl 50 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko. Nelabai aiškiai e, atrodo rezultatas, tad balsuokime dėl 53 pakeitimo elektroniškai. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 23 balsai už, tad tikrai akivaizdu, jog pritarta šiam pakeitimui. Dabar 20 pakeitimas jis atkrenta, 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 58 pakeitimas balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Balsuokime dėl pirmosios 58 pakeitimo dalies elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji šio pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 60 pakeitimas atkrenta, ampl 7 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 61 atkrenta, dabar pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 65 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 66 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. 73 pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ampl 14 atkrenta. Dabar 74 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 75 balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ampel 12 atkrenta. Matau, kad prašoma kažką patikrinti. Antrąją dalį 75 pakeitimo. Gerai, balsuokime elektroniškai. 75 pakeitimas, antroji dalis, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui, kaip ir pirmąjį kartą. Dabar 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. MPL 3 balsuosime trimis dalimis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, laiko, pritarta. Dabar 78 pakeitimas jis atkrenta. 128 pakeitimas balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už. Atkrenta ir šis pakeitimas. Tad perikime prie 79. -ojo. Kas už, kas prieš kas susilaiko, pritarta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. MPL 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Balsuokime elektroniškai dėl MPL 4 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. 52 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 84 atkrenta, dabar 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 95 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, Balsuokime elektroniškai dėl 95 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 96 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Ne, vis dėlto balsuokime elektroniškai dėl 96. -ojo. Balsuoti pradedame. Taip, akivaizdu, kad atmestas šis pakeitimas. Dabar 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devyniasdešimt aštuntasis dviem dalimis balsuosime pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai dėl antrosios 98 pakeitimo dalies. Balsavimas pradedamas. Atmesta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. Panašu, kad buvo balsuota gana apylygiai. Ar visi atidavėte savo balsus? Pritarta šiam pakeitimui. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 111 dviem dalimis balsuosime. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, pritarta. 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 114 balsuosime dviem dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis kas už. Antroji dalis e, atkrenta. Pereikime prie šeštojo kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 119. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 120. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, susilai, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ne, e, tai neatkrenta, kadangi Antroji atkristų tokiu atveju, jeigu būtų nepatvirtinta pirmoji. Taigi, balsavome dėl abiejų dalių. Ir e, toliau 121 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 121 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 122. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. y la 164. 164 atkrenta, kadangi mes patvirtiname 120 pakeitimą. Lygiai taip pat dėl M13. Toliau perėmė prie 17 pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 123 atkrenta, 124. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau devintas atkrenta, 125 už, prieš, susilaikė, priimta, 126 už, prieš, susilaikė, priimta, 127 tai yra lingvistinio pobūdžio pakeitimas. Taigi, už, prieš, susilaikė, priimta. 131 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ne, pasitikrinkime. 131. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigime balsuoti. Atmesta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 už, prieš, susilaikė, priimta. 134 už, prieš, susilaikė, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, priimta. 136 už, prieš, susilaikė, priimta. Ample 10 atkrenta, 138 už, prieš, susilaikė, atmesta. Mes dėl 138 pasitikrinsime, balsuojame elektroniniu būdu. rechazada. 138 atmestas. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. 139 už, prieš, susilaikė, priimta. 140 atmes, e, atkrinta 142 už, prieš, priimta, 143 už, prieš, susilaikė, priimta, 144 už, prieš, susilaikė, atmesta, 145 už, prieš, susilaikė, priimta, 146 už, prieš, susilaikė, priimta, 147 už, prieš, susilaikė, priimta, 148 atpuola, 149 už, prieš, priimta, 150 už, prieš, susilaikė. Nelabai aišku. Balsuojame elektroniniu būdu. 150 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Pakeitimas atmestas. 151 už, prieš, susilaikė atmesta. 152 už, prieš, susilaikė priimta. 153 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė priimta. 155 už, prieš, susilaikė priimta. 156 už, prieš, susilaikė priimta. 157 už, prieš, susilaikė priimta. 158 už, prieš, susilaikė pasitikrinsime elektroniniu būdu. Baigime balsavimą. Atmesta. 159 už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 159 elektroninių būdų. pakeitimas atmestas. 160 už, prieš, susilaikė, priimta. 161 atpuola. 7 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 162 už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 165 už, prieš, susilaikė, priimta. 166 už, prieš, susilaikė, priimta. 167 už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 19 nebalsuojame, 118 buvo patvirtintas kaip kompromisas. 169. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ample 2. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ample 16. Už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Konstatuojamosios dalys. Pirmoji. Už, prieš, priimta. Antrasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Nelabai aišku, pasitikrinkime. 24 pakeitimas. Pradame balsavimą. Se cierra la votación. Balsavimą baigime. Atmesta. 25 pakeitimas. Už. Prieš susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt du už, prieš, susilaikė, priimta. 43 atpuola, 44 už, prieš, susilaikė, priimta, 45 už, prieš, susilaikė, priimta, 49 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, MPB už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl visos ataskaitos. Ar visi jau balsavote? Balsavimą baigime. 24 už, 2 prie, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją ponę Zaborską. Aš norėčiau išsakyti savo mažumos nuomonę ir ją pateiksiu raštu, pateikdama sekretariatui šį vakarą. Kągi puiku, o dabar balsuosime dėl kito pranešimo. Tai yra dėrybos dėl 16 metų biudžeto ir įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Ab A ver, continuamos, continuamos con la continuamos con la votación. La señora Zaborska es... Tęskime darbą. Pone Zaborska išsakė savo mažumos nuomonę, nepaisant to, kad e, ataskaita buvo patvirtinta, bet nepaisant to, jinai tikrai turi teisę pateikti savo nuomonę ir ją pateikti sekretoriatui. Tai tokia priemonė egzistuoja. Dabar perkime prie 16 metų biudžeto ir įgaliojimų susijusių su trišaliu dialogu. E, nuomonę parengė Matera. 25. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6. Už, prieš, susilaikė priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. 11. Už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis. Už, Atsiprašau, ketvirtasis. Dėl ketvirto nebalsuojame. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės. Masavimą pradedame. Dvidešimt šeši už, keturi prieš, susilaikiusių nėra. Nuomonė patvirtinta. Nuomonė dėl biudžeto. Taigi balsavimą baigiame. Dėkoju už jūsų darbą ir mes tęsime kitus mūsų komiteto darbus. Hmm. <clears throat>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 Disculpe, continuamos con la comisión, por lo tanto pido, we will. Tęskime mūsų komiteto darbą. Jeigu yra žmonių, kurie dar nori pasikalbėti, tai prašom išeiti tiesiog iš salės. Pasamos al intercambio de puntos de vista del, del informe sobre. Eh, Taigi, kalbėsime apie moterų karjerą mokslo srityje ir universitetuose ir stiklo lubas, su kuriomis jos susiduria. Taigi dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentai. Καταρχάς στην αρχή να πω ότι έχω πλήρη συνείδηση ότι αυτή η έκθεση αφορά... Gerbiamą pirmininkę, aš norėčiau pirmiausia priminti, kad uh, E, šitas pranešimas susijęs tikrai su visais piliečiais ir su kiekviena valstybė nare, nes daug kur registruojamos neligybės ir įvairių pavyzdžių, tą daro įvairių statistiniai, e, statistinės institucijos. Ir pranešimas buvo parengtas taip, kad e, jūs turėjote pakankamai laiko su juo susipažinti, jo lab, kad ir mes patys neturėjome jokių terminų, taigi rengėme jį pakankamai e, lėtai ir dar iki mm, šio mėnesio 21 dienos dar galite pateikti pakeitimų. E, Pranešimą padalinau į kelias dalis, kad jūs suvoktumėte, kokios yra skirtingos temos, kad galėtumėte parinkti savo komentarus ir taip pat, kad tas mūsų pranešimas atspindėtų kaip įmanoma daugiau nuomonių. Taigi pirmoji pranešimo dalis apžvelgia lyčių lygybės e, klausimą iš mokslinio ir tyrimų taško. Ir pastebėjome, kad yra tokių sričių, kuriuose moteris padarė daug pažangos ir net sukūrė daug stebuklų, galima sakyti, tačiau kai kuriuose srityse jos nėra pakankamai atstovaujamos ir neturi galimybių e, įrodyti savo sugebėjimus. Todėl manau, kad tai e, netitinka lygybių principo. Ir turiu omenyje tiek akademinę karjerą, tiek švietimą. Taigi tai turi tikrai neigiamos e, įtakos ES ir ypač moteriams. Antroje dalyje apžvelgime pozityves, teigiamas priemonės, kurias galime įgyvendinti tam, kad e, pasiektume pažangos. Aš turiu meni tai, kad e, tikrai ES mes panašaus pobūdžio pranešimus skaitome ne pirmą kartą ir dažnai jų skaitome daug Tačiau blogai yra tai, kad nėra padaroma jokios pažangos ir tos neligybės išlieka. Negana to, kad moteris pačios įrodė, jog jos gali e, sėkmingai vykdyti įvairias užduotis. Valstybėse narise yra ir specifinių statymų, bet dažnai jie nėra veiksmingi. Kai kurios šalis e, atvirkščiai pažangos yra padarę daugiau. Tai štai atsiranda e, poreikis suvienodinti es valstybių įstatymus. Kalbant apie tą teisinę pusę, tai Europos komisija, Europos parlamentas galėtų prisidėti ir nešti savo indėlį. Galima būtų renkti informacinės kampanijas, švietimo akcijas. Jeigu žmonės suprastų, su kokiomis kliūtimis susiduria moteris akademinėje srityje, tai mes tų, e, tas kliūtis galėtume įveikti sėkmingiau. Tai apie tai ir šneka mūsų pranešimo antroji dalis. Mes kalbame apie profesinės e, ir Um, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimą. Antai mano šalyje yra daug moterų turinčių e, puikią kvalifikaciją, bet kurios netenka darbo. Kaip jūs žinote, Europos Sąjunga įgyvendina teisės aktus, leidžiančius moterims pasišalinti iš darbo tačiau tai atsisuka prieš jas pačias, kadangi jos iškrito iš profesinio gyvenimo kurį laiką, jos tarsi nebetenka e, tam tikrų privalumų. Toliau, kita mūsų pranešimo dalis - instituciniai pakeitimai, projektai, septintosios programos keitimai ir 2010 metų e, perspektyva. Mes mėginame apžvelgti visus tuos e, teisės aktus. Taigi aš esu pasirengusi išklausyti jūsų komentarų šioje dėl šių klausimų. Labai svarbu pažvelgti į kasmetinės statistinius duomenis, kurie rodo, kur padaryta pažangos ir kur jos nepadaryta, tiek privačiame sektorėje, tiek ir valstybinėme sektorėje arba mokslinių tyrimų srityje. Ir pastarajame sektorėje tikrai moteris nėra pakankamai atstovaujamos, nes antai Graikijoje e, teismuose moteris atstovaujamos pakankamai neblogai. Galbūt taip yra todėl, kad moteris labai aktyviai e, veržiasi į e, teismus, kadangi yra patrauklus atlyginimai, tačiau kitose srityse e, moteros, moteris nėra pakankamai atstovavimas. Penktoji mūsų pranešimo dalis. Kalbame apie detalius sprendimus, ko imtis. Manome kurti tokią visą apimančią strategiją kurią reikėtų gyvendinti nuosekliai. Bandome įsiaiškinti, kaip Europos komisija galėtų pagelbėti valstybėms narėms, derinant nacionalinės nuostatas. Ir tai turėtų eiti iš vien kartu su pačių žmonių mentaliteto keitimu. Taigi e, yra įvairių galimybių moteriams įgyti kvalifikaciją ir tai nėra abstraktus dalykai, tai yra e, principai, kuriuos teisės, kuriuos turi ES piliečiai ir Ta prasme, diskriminacijos neturėtų būti. Ir aš beje plenarnės esu apie tai kalbėjau, kai mes kalbėjome apie panašią, panašų pranešimą. Yra labai daug stereotipų, įsitikinimų. Ir mes, nepaisant pastangų, ne, nesugebame tos situacijos pakeisti. Bent jau taip, kaip pageidautume. Ir štai, vat, dabar ir parinkta šis pranešimas, kurį diskutuosime. Taigi, kalbant apie švietimo programas, apie šeimų ūkdymą, tai aš manau, kad kiekviena valstybė skatinama pačios ES galėtų renkti informacinės kampanijas, seminarus, užimtumo programas, kurių pagalba būtų na, skatinami tokie mentaliteto pokyčiai. Aš nenoriu kalbėti abstrakčiai. Turėtų būti specifinės priemonės, labai konkrečios e, e, nuostatos, kurios turėtų būti e, įgyvendintos. Ir tai yra vienintelis žingsnis. Taigi, parlamentai priima įstatymus, kurie skatintų švietimą, nes priešingų atveju nepasieksime pageidavimų tikslų. Ir galiausiai galutinė pranešimo dalis. Kalbame apie atsakomybę. Svarbu, kad visi suinteresuoti subjektai įsitrauktų į visą procesą. Kodėl aš apie tai kalbu? Mat, e, atlikdami, e, atliekami tyrimai e, apie moterų nepakankamą atstovavimą mokslo srityje, bet kai kur jų net iš vis nėra. Taigi Čia jau nėra vien tik tai žmonių mentaliteto klausimas. Pasakysiu vieną pavyzdį. Jūs turbūt, turbūt žinote, kad Tim Hans, kuris yra e, Junktinės karalystės biologas, gavo Nobelio premiją už biologinius tyrimus. Jis buvo pasirinktas už savo e, plačius tyrimus ir jisai pats padarė šovinistinių pareiškimų E, neigiamai atsiliepdamas apie moteris. Ir gal pagalvoti, kokių neigiamų pranešimų jisai padarė apie mokestis, moteris ir e, už tai sulaukė labai neigiamos kritikos, bet jisai nėra kažkokia išimtis, jisai pats yra intelektualas ir negana to Nobelio premijos laureatas. Jeigu dar būtų ir kitokių e, pavyzdžių, tai įsivaizduokite, kokia susidaro kritinė masė. Tai aišku, kad e, toks mąstymo būdas labai įsišaknės mūsų žmonėse. Tokio mąstymo mes galėtume atsikratyti tik tai imdamiesi veiksmų. Aš kalbėjau apie šį Nobelio premijos laureatą todėl, kad tai yra tarsi ryškiausias pavyzdys atspindintis mūsų visuomenės lygas. Taigi toks yra pranešimas. Yra terminai, jūsų pakeitimų pateikimui. Būtų, labai tokių pakeiti, būtų gerai tokių pakeitimų sulaukti, nes norėtųsi, kad pranešimas būtų ne teorinis, bet praktinis. Taigi labai dėkoju, kad išklausėte manęs ir norėčiau pasakyti, kad esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Siūskite man elektroninius laiškus, gal norite susitikti su manimi asmeniškai arba su mano asistentais, esu pasiruošusi. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Vozenberg. Ačiū už rengiamą pranešimą ir už kitas dabar pastabas. Tikrai pastebėta daug vertingų dalykų. Manau, kad labai tinkamai analizuojate šias problemas. O dabar norėčiau pradėti diskusijas ir pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų iš kitų politinių frakcijų. Pane Damčila. Savet Vosember pentru raportul pe care îl analizăm astăzi în cadrul comisiei noastre, așa cum raportoarea a subliniat. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjimai. Kaip ir jie puikiai pastebėjo, moteris kai kuriuose svarbiuose srityse ekonominėje, socialinėje srityje, o taip pat mokslo srityje yra nepakankamai atstovaujamos. Jos net e, šalinamos iš sprendimų prieimimo proceso. Bendrai paėmus, moteris yra įtraukiamos į paslaugų sferą ir administracinius darbus. Tačiau tuo pačiu metu galime konstatuoti, kad paslaugų sektoriuje jos užima tik tai nekvalifikuotas postus. Taigi, galime tvirtinti, kad moteris negali taip pat aktyviai dalyvauti kaip ir vyrai tose srityse. Ir kaip pranešė puikiai pastebėjo, mes taip pat labai sunkiai galime kalbėti apie moteris, kurios išeina motinystės atostogų arba kurios neteko kūdikio yra akivaizdžios ir e, atlyginimų e, žirklės tiek privačiame, tiek viešame sektorije. Ir pranešime pateikta statistika rodo, kad tikrai yra daug moterų mokslininkių, kurios susiduria su kliūtimis. Nepamirškime, kad mokslo srityje moterų karjera yra viena iš 2020 m. strategijos dalių. Taigi, turime kuo labiau įtraukti moteris į šį procesą. Manau, kad šiandieną mums vis labiau reikia mokslo ir, kaip teisingai pastebėta pranešime, reikia daugiau moterų moksle. Turime įtraukti vis daugiau moterų į mokslinius tyrimus, išnaudoti jų e, proto potencialą, Turime ne tas moteris, kurios pasišventusios ir kurios e, moksliniuose tyrimuose e, pasirengusios atlikti didžiulį darbą. SND frakcijos vardu aš pateiksiu keletą pakeitimų, siūlydama atkreipti dėmesį į konkrečius žingsnius, o ne į kažkokias teorinės e, spekulacijas. Taigi, išklausysiu labai įdėmiai visų kolegų nuomonę ir labai tikiuosi, kad parengsime pranešimą, kuris bus realus ir apčiopimas. Palabra la señora Milnar, para el grupo Alde. Dėkui. Toliau ponė Mila Aldevarna. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vis pirma, dėkoju pranešėjai ir sveikinu ją su puikiai nuveiktais darbais, bet jau iki šiol ir manau, kad kaip pristatėte savo pranešimą, tai tikrai į pranešimą aptarėte visas problemas, didžiasias, kurios kyla moterims, kurios bando daryti mokslinę karjerą. Jie panašiai problemas kyla ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, ypač tas klausimas dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo balanso pasiekimo. Taip pat, aišku, yra labiau mokslubininkesnių klausimų. Aš norėčiau pateikti pakeitimų, kurie labiau bus jie su tų kokių būtent mokslubininkų problemų sprendimu. Ir e, ypač norėčiau kalbėti apie tai, kokie barjerai kyla ieškant finansavimo tyrimams. Kaip ir kolegis demokratų frakcijas minėjo, taip pat dar ir atlyginimo žirklės kita problema yra. Tikrai tai yra dalykai, kurie gali labai parengti, pa, paveikti moterų pasirinkimus ir jos gali nesirinkti tokios karjeros. Manau, tikrai būtų geras žingsnis prieki, siekiant užtikrinti lyčių lygybę mokslo sektorija. Reikia visus tos žingsnius padaryti, kad užtikrintume tą desnę lyčių lygybę. Ir, kaip minėjo pranešė, net ir Nobelio premijų laureatai seksistiškai arba net rasistiškai pasisako, tačiau tai neturėtų mūsų stabdyti. Ačiū. Dėkojam poniai Linar. Toliau Sebastija, žalių vardu. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Vozenberg, padėkoti. Manau, kad e, pranešimas tikrai rengiamas gerai yra. Ir manau, kad čia, matau, kad yra traukiami savęs dalykų, kuriuos norėtume matyti aptarinčios klausimus. Mokslo situacija yra situacija mokslo yra net prastesnė negu kitose, šalis, ne kitose sektoriuose. Nežinau, kitose valstybėse, bet net jau Ispanijoje, tai dažnai merginos studentės būna tikrai net ir geriau slavinusios, būna laimėjusios įvairių apdovanojimų, tačiau vis tiek joms būna gerokai sunkiau vėliau įsidarbinti Trys yra svarbiausia dalykai, kuriuos norėtume mes pabrėžti. Pirmiausia, reikia suderinti šeimą ir darbą. Tikrai sutinkame, kad reikia gyventi priemonės, kurios turėtų palengvinti moteriams galimybės ir užtikrinti asmeninį gyvenimą ir darbą, ir kad galėtų jis grįžti į darbą po to, kai sulaukia vaikų. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir vyrai labiau įsitrauktų šeimininį gyvenimą nes būtent tai palengvintų moterų situaciją. Ir jiems patiems tai būtų geriau, nes labai dažnai vyrai šioje srityje daug pralaimi, praranda. švelnumas, meilė, tai yra tokie dalykai, kurie dažniausiai siejami su moterimis. Tačiau tai reiškia, kad šių dalykų nebesijame su vyrais. Taigi, man reikia pereiti prie to, ką pavadinčiau antro lygio feminizmu, kad reikia įtraukti ir vyrus. Jeigu vien tik moteris atsako už šeimą, už namų kitai, tai nėra gerai, nes ir vyrus reikia čia kuo daugiau traukti, nes dabar jie lieka paraštėje. Ir manau, kad tai taip pat kurtų ir geresnį, didesnį vyrų gerovę manau, kad tikrai būtent iš čia, iš emocinės pusės vyrai labai daug ko praranda. Toliau. Privatus sektorius, privačiasios įmonės. Na, labai dažnai tas skirtimas į viešą ir privatų sektorių yra labai abstraktus, labiau, labiau teorinis, nes dauguma mokslinio tyrimų anksčiau vėliau vis tiek gauna bent šiek kažkiek viešųjų finans, lėšų, viešų finansavimo. Taigi reikia užtikrinti, kad viešame sektoriu labiau būtų traukiamas moteris e, į tyrimus ir pagal atrodo, kad jos yra šiek tiek traukiamas. Tačiau pri privačiame sektoriuje kyla sunkumų ir reikia imtis priemonių, kad tas problemas galėtume išspręsti. Toliau, kitas dalykas – mokslo rezultatai. Pranešėja minėjo Tima Hanta, ir minėjo, kad tokių mokslininkų yra daug. Na, noriu pasakyti, kad mokslininkas galbūt ir geras yra, tačiau galbūt ir kažkokių asmeninių problemų, jeigu tokias pastabas išsako. Taigi, reikėtų pasidomėti mokslinio tyrimų platformomis, kuriuose dominuoja vyrai ir kurias neįleidžiamas moteris. Kokį poveikį tai turi? Pavyzdžiui, medicina. kadangi moteris mažiau įtraukiamos, tai tarkime yra mažiau, kurie, mažiau kuriama gaminių, kurie būtų skirti moteriams. Tai irgi svarbus dalykas, kurį reikia atsižvelgti. Ir mes manome, kad pranešimas yra gera, gera pradžia. Ačiū. Dėkojame ponui Sebastiją. Prieš teikdama žodį komisijos atstovams. Pone Betie norėjo taip pat sekti diskusijas. Taigi turime mes laiko, tad jai ir suteiksime žodį, kad jį galėtų pasakyti šio klausimu. Galbūt galite pasakyti, pristatyti ir prašau išsakyti jūsų komentarus, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikėme progą čia neformaliai pasisakyti. Aš neformaliai pasisakau, nes esu pasisakytų tikslų. Mums pasakyti reikės vėliau, bet noriu, kad kreipti dėmesį, atkreipti dėmesį šio, e, šio komiteto norių dėmesį į tai, kas vyksta dabar dėl Horizontas 2020 programos. mokslininkai stebi, kas daromas finansavimu, ir panašu, kad numatyti lyties kriterijai nelabai gerai veikia. Nėra atskiriami tie projektai, kurie kalba pilčių lygybę. Čia kalba ne tik apie moterų karjerą, bet ir bendrai apie moterų perspektyvą mokslę. Tai taip pat labai svarbus dalykas yra. Tai nu čia atkreipdėmės į straipsnį, kuris neseniai buvo paskelbtas Ant Technology žurnale, 5 numeryje. Galbūt matėte tą straipsnį. Ten yra teikiama analizė apie tai, kas yra daroma ir ką reikėtų padaryti, kad būtų geriau. Taip pat yra jau neformalių pastangų įdėta šis ir tiek pagerinti situaciją. Aš taip pat tame dalyvauju. Mes siekime padaryti spaudimą tam, kad būtų keičiami kriterijai kitams etapams. Labai ačiū. Labai ačiū. Labai ačiū pateiktą informaciją. Tikrai atkreipsime dėmesį toliau dirbdami ir rengdami pranešimą. O dabar norėčiau steikti žodį komisijos atstovams, poniai Vilis Macichi. Prašau, jeigu, jeigu turite pastabų. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Vivian Vilis Macichi, aš esu lyčių klausimo sektoriaus vadovė komisijos tyrimų ir inovacijų direktorate. Ir aš tikrai pasidžiaugti šiuo pranešimu dėl moterų mokslė, nes pranešimas tikrai gerai atspindi tą labai dažną lyčių neligybę situaciją bei tai, kas yra būdinga kaip tik mokslo sričiai. Pavyzdžiui, buvo minėta apie straipsnių spausdinimą, apie sprendimų prieimimą, apie finansavimo gavimą ir kitus panašius klausimus. Norėčiau pabrėžti, kad mes dabar plėtojame strategiją, kurim strategiją su visomis narėmis ir judame nuo tiesioginės paramos moters mokslininkėms, kas beje vis dar svarbu yra, bet mes norime eiti toliau ir eiti tą pusę, kurią siūlo pranešėja, tai yra keisti institucijas, keisti mokslo įstaigas, kad jos prisitaikytų, savo kultūrą pritaikytų, įveiktų kultūrinis, kultūrinius stereotipus ir kad su sesybėms narėmis dirbame šis rytyje. Europos mokslo erdvėje dirbame šio klausimu. Praėjusiai gegužė taryba priėmė sprendimą dėl kelio gairių valstybės narėms, kaip plėtoti nacionalinius veiksmų planus ir strategijas, ir kaip bendrabiauti su komisija. Ir tai turbūt padaryta iki šeštųjų metų vidurio. Tad e, jis rašymas pranešimas tikrai yra labai laiku. Kaip tik tai mus parems mūsų darbę su valstybės narimis. Labai jums už tai ačiū. Labai ačiū. Ir tiksliau žodį poniai Vozenberg pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems šiandiems pranešėjams, kurie pasisakė. Skaičiu, kad jie yra ne šilni pranešėjai, bet bendra pranešėjai, nes tikrai mes bendarbiavime, dirbame kartu ir panašiai suprantame atsakomybę kaip reikia rengti šį pranešimą, kaip reikia bendradarbiauti. Taigi labai dėkoju e, kolegoms iš FEM, taip pat dėkoju kolegai Žaliųjų, kuris tikrai paminėjo labai svarbių dalykų ir labai džiugiuosi, kad šis kolega paminėjo tas, tą, tą neligybę, kuris tuo šeimose. Kaip tradiciškai paskirstomos yra pareigos tarp vyrų ir moterų. matome, kad tikrai tai na, įtvirtina tikrai netinkamą mentalitetą. na, žinoma, reikia nepamiršti ir biologijos, taigi svarbu, kad galbūt rolių nebus įmanomas tas suvienodinti. Toliau norėčiau dar padėkoti liberalų atstoviai už pasakymą, kad reikia užtikrinti tokį patį užmokestį už tokį patį darbą, nes labai dažnai moteris aukštose pozicijose neuždirba tiek pat, kiek vyrai tokiose pozicijose. Kai kuriuose šalyse yra padaryti daugiau pažangos, tačiau nors ir kai kurios valstybės turi priemas labai gerų, protingų įstatymų, ne visuomet jie gerai gyvendinami ir dėl to paskui tenka dažnai kreiptis teismus. Ir moteris turi teismuose ginti savo teisės, jis turi Tai iš teismės tai išsireikalauti to, kas joms, na, iš tai priklauso. Taip pat pasakytina, kad labai svarbu, jog pranešimas turėtų ir galėtų turėti įtakos, galėtų galėti padaryti įtakos. Dėl to labai svarbu yra aptarti konkrečius veiksmus, kuriuos galima aptarti. Apie tai taip pat kalbėjo, buvo, kalbėjo pasakasėjai. Ir dėl to labai dėkoju poniai Vilis, kuris sakė, kad labai laiku pranešimas bus priimtas. Komisija, taryba įmasi veiksmų kovoti su atlyginimų šiklėmis. Ir, siekime, tas veiksmės paskatinti moteris kovoti už tai, kas, kas jums ir tai priklauso. Paskutinė pastaba, ponė pirmininkė reikia pasimokti iš laisvųjų profesijų. Labai dažnai, labai dažnai valstybėse narėse, laisvosiuose profesijose tik moteris dominuoja. O sistema, kaip tos profesijos veikia, yra gerokai kitokia. Tad ten nėra tų mechanizmų, kurie tvirtina neligybę, ten tiesiog yra visiems sudaromas vienodos žaidimo sąlygos ir tiek vyrai, tiek moteris labai gali sėkmingai parodyti, ko kas yra verti. Be to, žinoma, yra dalykų galbūt, kurios moteris, na, iš, iš principų norės dažniau ir mėliau dirbti. Tai, žinoma, nereikia to užtrukti. Ačiū. Pirmininkė. Taip. Labai dėkoju. Pranešėjai tikrai labai įdomios pastabos ir nebeiku pranešėjai bendrabiaus kitomis frakcijomis veikti ir Sutaras bus labai geras. Nes tema yra labai svarbi. Ir svarbi ne tik moteriams, bet ir visai Europos Sąjungai. O dabar reikime prie kito klausimo. Penkiltas klausimas. Misija į New Yorką. Ir e, savo dosiją turėjote gauti ataskaitą. Ten, ten yra darbo atvarkė, taip pat e, taip pat e, visi posėdžiai. Na, bet viską turėjom tai tik jums informu, e, jūs informacijai, taigi galime iš karto perėti prie kito punkto. Ir kitas punktas yra humanitarinė pagalba tenkantį iššūkį ir galimybės. Mūsų komitetas rengia pranešimą. Pane Hed yra pranešėja ir ji. Tai šios tiksliai žodį, kad galėtų pristatyti temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, kitas, e, kitais metais Stambule vyks pasaulio aukščios lygos tikimas matavęs klausimais ir tai yra puikia proga atkreipti dėmesį į tai, kaip humanitarinės pagalbos teikime figuruoja lyčių, lyčių klausimas. Ten dalyvaus viso pasaulio vyriausybės, NVO atstovai, įvairios suinteresuotos šalys. Dėl to labai svarbu tą galimybę išnaudoti ir kalbėti, pavyzdžiui, apie su lytimi susijusią smurtą, apie lytinį išnaudojimą. Nes čia kaip dažniausiai nukenčia patys pačios pažymiausios grupės, jos labiausiai nukenčia visose šalyse, kai vyksta konfliktai, vyksta gamtinės katastrofos būtent moteris, vaikai dažniausiai e, tampa ir išnaudojimo vėliau aukomis tokiuose krizių paiktose teritorijose. Ir mes norėtume galėti paveikti mūsų vyriausybės. Taip pat norėtume įtraukti lytės, visus lytinius įsiklausimus į šių problemų sprendimą. Taigi, aš labai džiugiuosi, kad FEM komitete rengiu pranešimą ir manau, kad mes visi kartu galėsime kartu paimti labai gerą pranešimą. Manau, labai svarbu yra aptarti visą humanitarnės pagalbos grandinę ir kiekvienoje grandinėje, grandyje įtraukti susiltimus į klausimus. Čia aš turiu galvoje, kad reikia kalbėti ir apie taikos palaikymą, taikos palaikymo misijas, taip pat ir humanitarinę paramą. Reikia užtikrinti, kad visuomet atsilygiama yra į, į moteris ir kad teikėjai visuomet galėtų atžvelgti į tos lytimis visus klausimus. Taip pat pasakytina, kad lytimis jos smurtas gali būti ir seksualinis, ir fizinis, ir psichologinis, gali būti materialinis smurtas Ir tai yra viso pasaulyje pastaikantis ryškinys. Iš viso pasaulio matome nuotraukų, vaizdų, kaip kenčia moteris, pavyzdžiui, Pieto Amerikoje, taip pat Afrikoje, pavyzdžiui, Konge, Kinšasoje. Visur matome smurtą prieš moteris. Ir labai dažnai tas smurtas tampa sistemišku. Moteris yra engiamos, jų reikalaujama visiško nuolankumo vyrams ir tai yra tvirtinama smurtu. Ir vėliau tas smurtas įsitvirtina visuomenės struktūrose. Pažvelgia seksualinį smurtą, randame tokių situacijų kaip um, sisteminis privartavimas, prekyba žmonėmis, prekyba, taip pat prostitucija ir kai kur tai tampa net ginklu. Kai kuriuose regionuose ir kaimuose moteris nuolat yra prievartaujamos ir tai turi baisių pasiekmių moteriams ir vaikams. Ir dabar yra proga paspausti pasaulinius žaidėjus, kurie veikia šioje srityje. Ir nepamirškime, kad čia kalbėsime apie prieiga iš viršaus žemyn. Labai dažnai yra kartais ir, ir esame girdėję kaltinimų, kad ir patys humanitariniai darbuotojai taip pat smurtauja prieš moteris ir vaikus. Netaip seniai yra buvę kaltinimų, kad jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgos buvo kaltinamos, kad Centrinės Afrikos Respublikoje tuomet e, tvirkino vaikus, taip pat e, išnaudojo pabėgėlius. Tad reikia užtikrinti, kad tie, kas čia mėlė misijas, būtų gerai apmokomi savo šalyse. Negalime leisti, kad tai kartotųsi. Visi, kas vyksta tokias misijas, kurie dirba su aukomis, žmonės, kurie nukentėjo konfliktus, dėl konflikto arba dėl gamtinių katastrofų, turi prisimti atsakomybę. Ir reikia užtikrinti, kad jie tikrai būtų gerai apmokomi, kad e, suprastų moterų situaciją tokiuose aplinkybėse. Negali tai būti, kad štai pasintumi yra žmonės dirbti tokioje zonoje ir e, jie patys smurtauja. Taigi labai baisu. O dabar aš išgirti pat ir jūsų prioritetų šioje srityje. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar sutiksiu žodį šiems pranešėjams. Taigi, EPP, ponė Zaborska. Ja, dėkui, vėlai, pėkišką. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Het. Ačiū už tai, kad pristatėte šią nuomonę rengiama FAM komiteto vardu. Panašu, kad viską pranešėja jau pasakė ir informacija, kuri buvo pristatyta, tikrai yra išsami. Man taip pat atrodo, kad FAM komitetas turėtų ženkliai prisidėti prie Europos parlamento pozicijos projekto rengimo Stambulo konferencijai ir norėčiau pabrėžti vieną aspektą, apie tai jau buvo kalbėta. Na taip, tikrai šokiruoja tai, jog ofici oficialūs humanitariniai darbuotojai dėja ne visada tinkamai atlieka savo darbą ir jie iškeičia maistą ar kosmetikos priemonės, tu, kurios turėtų dalinti humanitarniais pagrindais į seksualinės paslaugas. Ir be abejo, galim tikti ir taip, kad kai kuriuose Afrikos ar artimųjų rytų šalyse, pavyzdžiui, ginkluotosios pajėgos, karinės pajėgos naudosis prievartavimais kaip tam tikrų ginklų. Tačiau kalbant apie karinius konfliktus be abejo sudėtinga pateisinti ten vykstančias e, problemas ir tai yra kariniai konfliktai, e, kurių metu e, kariai piknaudžiavo savo padėtimi, tačiau kai ES institucijų, oficialių kitų institucijų darbuotojai užsiema panašią praktiką, tiesiog sunku suvokti tai sveikų protų. Ir kalbant apie moterų padėtį karinių konfliktų zonose, besivystančiose šalise ar įvykus kažkokiams nelaimėms, būtent moteris nukenčia labiausiai ir be to jos yra atsakingos už savo šeimas. Tad bandymas pasinaudoti tokiu, tokiu moterų bejėgiškumu tikrai yra nepagarba žmogiškumui. Tad norėčiau padėkoti poniai Anai Hes pranešėjai už tai, kad ji nepamiršo šių aspektų įtraukti. Ačiū labai poniai Zaborskai. Dabar žodis e, ponui Ek, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėkoju ir gerbiamai pranešėjai. Iš esmės galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta ir taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad buvo nuspręsta rinkti nuomonę šią svarbę temą. Tikrai skandalinga visą tai, kas vyksta praktiškai kasdien. Ir visą tai mes stebime, stebime savo televizijos ekranuose, matome žmonės, kurie turėtų neva tai padėti nukentėjusiems nelaimių zonose, tačiau nutinka taip, kad jie e, tampa moterų ar vaikų prievartautojais. Vis dėlto man atrodo, kad čia reikėtų žvelgti į platesnį kontekstą. Ta kultūra, kokioje gyvename dabar, reiškia štai ką. Mes galime skristi į kosmosą, nusileisti į vandeninų dugną ir taip toliau. Tikrai esame techniškai daug pasiekę, tačiau iš esmės net, nelabai toli pažengėme, kalbant apie kultūrą, apie etiką, moralės lygį. Ir tai iš ties liūdina. Man atrodo, kad mūsų laukia labai svarb, svarbi užduotis. Pabandyti paraginti Europos komisiją imtis veiksmų, imtis realių žingsnių, kad situacija pasikeistų. Ir norėčiau kai ką paminėti. Kol toks požiūris bus įsigalėjęs mūsų visuomenėje, seksizmas neišnyks. Mums reikia naujo etinio po, požiūrio, reikia naujos kultūrinės tolerancijos ir tiesiog reikia paprasto žmogiško gerumo. Ir tikrai nepakanka vien tik mokyti humanitarinių organizacijų darbuotojus, sakyti, kaip, turėtų, kaip reikėtų elgtis su moterimis tose nuo konfliktų nukentėjusiose teritorijose. Man atrodo, kad jau vaikystėje turi būti pakloti E, tokie pamatai ir mūsų žmonės turi išmokti, e, kaip elgti su kitais žmonėmis ir taip pat, kad, pavyzdžiui, nereikėtų skriausti gyvūnų, ne tik žmonių. Ačiū labai, ponė Ekai. Panašu, kad jau galėsime baigti savo diskusijas dėl šio klausimo ir perėsime prie 17 klausimo. Kalbėsime apie lyčių lygybei skiriamą ES biudžetą bus pateiktas pristatymas, jį pristatys politikos, e, dėj politikos skyrius ir bus įvertintas lyčių aspekto įtraukimas, integravimas į ES biudžetą. Jau kurį laiką buvo analizuojamas šis klausimas ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną turime galimybę daugiau išgirsti apie atliktą tyrimą ir manau, kad tai tikrai prisidės prie mūsų rengiamų nuomonių ateityje. Tad norėčiau pakviesti mūsų prelegentes pakilti į podiumą. Kaip... Muy bien, pues eh, para comenzar con la presentación. Kągi, siūlyčiau pradėti šio klausimo aptarimą. Bus pristatytas pranešimas, suteiksiu žodį poniai Margaretai Sans. Galite pristatyti parengtą pranešimą, panašu, kad viskas parengta. much, sir, ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte pristatyti šį pranešimą dėl ES biudžeto skiriamo lyčių lygybei. SEM komitetas paprašė Bloomer Sons agentūros atlikti šį tyrimą ir tyrimas buvo parengtas remiantis informacijos analizę, taip pat e, interviu, kurie buvo atlikti su Europos komisijos atstovais ir kitais suinteresuotais dalyviais iš Austrijos, Švedijos ir Vokietijos. Tyrimas buvo atliekamas nuo šių metų sausio iki gegužės. Ir dabar norėčiau pristatyti mūsų ekspertes, profesorę Fiona Beveridge ir daktarę Serat Čengis. Jos abi atstovauja Liverpoolio universitetą. Profesorė Fiona Beverič dirba humanitarinių reikalų, socialinių reikalų e, fakultete Liverpoolio universitete. Fiona specializuojasi lyčių lygybės klausimuose ir ji taip pat turi nemažai patirties lyčių aspekto integravimo klausimuose ir taip pat e, analizuoja, kaip tai įgyvendinama ES institucijų valstybių narių lygių. Firat Džengis e, yra laimėjusi Marie Curie e, stipendiją ir ji taip pat dirba teisės mokykloje, įdomisi ekonominė valdysena, lyčių lygybė ir ES bei Turkijos santykiais. Ir dabar nedelsdama suteikiu žodį Fionai Beverič. Ačiū labai. Labas rytas visiems. Mūsų tikslas buvo toks - nuspręsti, ar būtų galima parengti veiksmingą metodologiją, kurią būtų galima panaudoti ES kontekste, kalbant apie biudžeto lyčių lygybę įskirimą. Na ir e, be abejo galima klausti, e, kuo tai gali būti naudinga. Manau, tai padėtų ir ES, ir ES parlamentui dirbti efektyviau. Ir mes identifikavome tris galimus kelius, e, kurie padėtų užtikrinti lyčių lygybės principų įgyvendinimą Europos Sąjungoje. Pirmas e, elementas tai yra nuolat peržiūrėti ir analizuoti biudžetą ir vadovautis ES aukšto lygio įsipareigojimo užtikrinti lyčių lygybę, taip pat analizuoti išlaidų planus ir tikrai yra galimybė užtikrinti tą lyčių lygybę, vertinant skiriamas biudžeto lėšas, taip pat išlaidų planus ir taip toliau. Antras elementas. Jeigu lyčių lygybei skiriamas ES biudžetas yra veiksmingas, tai todėl, kad galima identifikuoti, jog lyčių aspekto integravimas buvo veiksmingai panaudotas visose biudžeto srityse. Tad yra uh, tas aukšto lygio įsipareigojimas ES, kaip jau minėjau, ir reikėtų užtikrinti, kad ši politika atsispindėtų ir biudžeto vykdymo praktikoje. Trečias elementas. Analizuodami biudžetą ir žvelgdami į lyčių lygybę iš šios perspektyvos, parengėme mechanizmą skirtą ataskaitų teikimui dėl pažangos susijusios e, su lyčių lygybė. Tai padėtų peržiūrėti E, vykdomas politikas ir strategijas, tai būtų puikia intervencijos galimybė įvairioms interesuotam šalims, tarp jų ir parlamentui, įvertinti vykstantį progresą ir pažangą. Tad žvelgiant tuos tris elementus, e, lyčių lygybės skiriamas biudžetas yra labai galinga valdysenos priemonė, kuri gali paskati, pagerinti demokratinę atskaitomybę sąryšyje su lyčių lygybė. Dabar paaiškinsime tą metodologiją, kuri buvo parengta ir galite matyti, kaip ji buvo taikoma mūsų ataskaitoje. Taip pat pabaigoje iškelsime ir keletą aktualių klausimų susijusių su metodologijos veikimu. Ačiū labai, džiaugiuosi turėdama galimybę šiandieną čia būti, pateiksiu tokios pamatinės informacijos apie pačią metodologiją, apie jos panaudojimą, apie tai, kaip ji buvo parengta ir apie tai, kaip Europos parlamentas galėtų šią metodologiją įtraukti į savo e, procesus susijusius su ES biudžetu, jeigu ateityje bus nuspręsta vadovautis tuo lyčių lygybės požiūriu skirstant biudžetą. Na ir kalbant apie šią ataskaitą, e, yra pristatoma potenciali abstrakti metodologija ir kalbama apie tai, kaip e, veikia politika praktikoje ir kaip ji galėtų veikti, jeigu būtų pagerinta lyčių lygybės situacija. Vadovaujamės požiūriu iš apačios į viršų, tai yra vadinamasis e, galimybių požiūris ir pirmajame ataskaitos priedė yra daug informacijos apie tai pateikta. Pagrindinis e, pajėgumų požiūrio ele, elementas yra toks, tai yra požiūris iš apačios į viršų ir mes tikime, kad lyčių pagrindų skirstamas biudžetas e, nėra susijęs vien tik su pinigais. Mes žvelgiame į pajėgumus, į galimybės, e, kuriomis turėtų pasinaudoti e, asmenis, jeigu jie nori gyventi oriai, laisvai Ir tai yra tokie pamatiniai dalykai, tikrai nefinansiniai aspektai. Kitas dalykas. Taip pat, kalbant apie mūsų metodologiją, jos panaudojimą, jeigu Europos parlamentas nuspręstų vadovauti šiuo požiūriu, kalbant apie ES biudžetą, yra pristatoma, kaip, kokį poveikį tai turėtų. Ir taip pat Kaip minėjo Fiona, mes pabrėžiame, kad ES lygių tikrai trūksta duomenų, kalbant apie E, išlaidų sprendimus, kurie yra priimami, e, jų poveikio vertinimą ir jeigu ketiname e, rimtai žiūrėti lyčių lygybės klausimą, biudžetos rytyje reikia labiau sisteminio duomenų rinkimo, ypač kalbant apie naudos gavėjus, kurie gauna ES finansavimą ir apskritai kalbant apie finansavimą ES lygių. Na ir ataskaitos pabaigoje taip pat yra pateikiamos rekomendacijos, pagrystos mūsų pastebėjimais, yra pateikiami tam tikri veiksmų planai skirti ES institucijoms e, ir yra nurodoma, kokios naudos pasiektų ES institucijos, jeigu vadovautųsi tomis rekomendacijomis. Taip pat Reikia pasakyti, kad parlamentas turi svarbų vaidmenį, e, kalbant apie finansinę atskaitomybę. Tad tikimės, kad e, to lyčių aspekto, lyčių lygybės aspekto įtraukimas padėtų pagerinti ir finansinę bei demokratinę ES komisijos atskaitomybę Europos parlamento atžvilgiu. Na ir šiek tiek anksčiau minėjau tam tikrus pajėgumus ar galimybės tuo pagrįsta požiūrį, čia yra tokia pamatinė informacija pateikta, galbūt tokia labai jau abstrakti savoka jums atrodo, tad pateiksiu pagrindinė informacija, ką mes turime omenyje kalbėdami apie pajėgumus. Yra penkios pagrindinės grupės, jos yra apibendrintos ataskaitoje ir mes žiūrime į vyrų ir moterų įsitraukimą į visuomenę, į šeimų struktūras, į sprendimų prieimimą, į kitas e, galios struktūras visuomenėje. Taip pat žiūrime į jų įsitraukimą į politinę ir socialinę sistemą, kurie apima švietimą, politiką, ekonomiką ir kitas vadinamasias galios struktūras. Taip pat žiūrime į vyrų ir moterų dalyvavimą aplinkos procesuose, apie jų gyvenimą harmonijoje su aplinka ir kitomis e, rūšimis. Taip pat kalbame apie vyrų ir moterų įsitraukimą į savo e, asmens pažinimą, į, į hobius, kuriais užsiimama, taip pat dvasinės, religinės praktikas. Na ir paskutinis punktas - vyrų ir moterų dalyvavimas fizinėje veikloje, taip pat emociniai, fiziniai, psichologiniai, emociniai aspektai čia yra svarbus. Ir kalbant apie metodologiją, mes vadovaujamės penkiais žingsniais. Jau kalbėjau apie tuos tas galimybės ar pajėgumus, kuriuos, e, kurie yra laikomi kaip pagrindiniu elementu e, įvairioje mokslinėje literatūroje, kalbant apie vyrų ir moterų įsitraukimą į galios struktūras, visuomenę ir taip toliau. Labai svarbu visų pirma identifikuoti tas, e, tuos pajėgumus, nes tai yra labai svarbus elementas, kalbant apie moterų gerovę ir lyčių lygybę. Taip pat labai svarbu suderinti tuos pajėgumus ir galimybės su politikomis, apibriežti lyčių lygybės spektrą ir poveikį. Svarbu išanalizuoti ir politikos tikslus ir įvertinti, ar tas potencialas iš ties atsispindi biudžeto procesuose. Taip pat žiūrime į duomenis kuriuos turime ES lygių ir bandome įvertinti, kas yra tie naudos gavėjai ir dalyviai, e, gaunantis ES finansavimą. Ir tada jau žvelginti tą platesnį paveikslą galime pateikti tam tikrų reakcijų, pastabų ir rekomendacijų dėl galimo politikos keitimo. Mūsų rezultatai yra apibendrinti ataskaitoje ir bandome pateikti visą informaciją taip, kad ji būtų lengvai suvirškinta. Ir čia yra pateiktas lentelės pavyzdys. Tai yra pavyzdinė lentelė, panašias lentelės yra naudojamos ataskaitoje, tik paaiškinsiu, ką reiškia kiekviena lentelės dalis. Čia yra ES fondo skirto neturtingiausiems e, lentelės pavyzdys ir Tas fondas teikia e, finansinę paramą skurdžiausiams ES gyventojams ir tai padeda, e, analizė padeda intensifikuoti šios, e, šio politikos tikslo įgyvendinimą, taip pat kalbama apie pajėgumus kuriems galima daryti įtaką ir kalbant apie poveikį lyčių lygybei, vertinama, ar poveikis yra tiesioginis, ar netiesioginis, ar vidutinis, ar žemas. Ir jau tada yra peržiūrima literatūra e, ir empirinė, ir teorinė, ir žiūrima, kokios yra pagrindinės struktūrinės priežastys susijusios su lyčių neligybė konkrečioje srityje. Tada pažiūrime, kiek lėšų yra tam skirta žiūrime, ar yra kažkokių tai e, konkrečių domenų ES lygių dėl e, tam tikrų finansavimo priemonių naudos gavėjų ir dalyvių. Kalbant apie šios ataskaitos kontekstą, yra šeši pagrindiniai elementai, tačiau kadangi mus ribojo tiek ir laikas, tiek ir apimtis ataskaitos, labai svarbu Europos parlamentui suvokti, kad jeigu lyčių lygybė pagrįstas e, biudžetas e, susilauktų daugiau dėmesio, tada būtų apimtos visos sritis ir tai apimtų įvairius net ir netiesioginius procesus. Dar vienas dalykas. Bandžiau tai paminėti pradžioje, kai kalbėjau apie pajėgumus Labai svarbu kalbėti ne vien tik apie skaičius. ES biudžetas yra gana mažas palyginus su valstybių narių biudžetu, tačiau kalbant apie ES biudžetą netiek svarbu yra dydis, jeigu galima tai pasakyti, nes kalbant apie tas paskatas, kurios yra sukūriamos nacionaliniu lygiu, reaguojant į, į sprendimus dėl išlaidų, ES biudžetas tikrai gali užpildyti tas gana esminės e, spragas, kurios atsiranda dėl valstybių narių mažų įsipareigojimų. Na ir norėčiau pateikti keletą pavyzdžių dėl ES e, išlaidų potencialo panaudojimo. Nemažai kalbama apie lyčių lygybę Horizontas 2020 programoje, taip pat mokslo srityje buvo parengta įvairių ataskaitų ir žinome, kad Horizontas 2020 lyčių lygybės e, tikslai dėje nėra e, itin E, rimtai įgyvendinami, apie tai buvo jau pateikta informacijos, tad jeigu pažvelgtume į situaciją ir palygintume su kitomis programomis, Horizontas 2020 skiriamos lėšos, e, nemažai tų lėšų atitenka moksliniams tyrimams ir inovacijams ir kalbant apie lyčių lygybės kriterijo, apie e, finansavimo atrinkimą, viskas yra pagrysta tam tikrų ekspertų grupių sukūrimu, kurios e, priima sprendimus ir tikiuosi, kad ateityje tai pasikeis, bus kažkaip įvairiau žiūrima į mokslinius tyrimus, į šią sritį ir šiandien dirbančios e, mokslininkės e, bus rengiamos ateityje priimti svarbius sprendimus, užimti svarbius vaidmenis ir kalbant apie vykstantį socialinį dialogą, nėra jokių stiprių įsipareigojimų dėl lyčių lygybės, nors tai ir suteiktų moteriams ir vyrams vieną e, tokį stabilų vaidmenį, kalbant apie darbo tvarkės kūrimą ES lygių. Ir tai yra vienas iš neigiamų aspektų, kurį radome analizuodami biudžetą. Panaši situacija yra kalbant apie kūrybingą Europą projektą. Čia ir vėl yra svarbus lyčių neligybės aspektas. Reikia užtikrinti, kad ES pasinaudotų tomis galimybėmis pagerinti lyčių lygybę šioje srityje ir parengtų tam tikrus kriterijus, taip pat e, numatytų lėšų skirstimą. Tačiau kalbant apie biudžetą, jo struktūrai tai nebuvo atsižvelgta ir tai nebuvo įgyvendinta. Ir po šios trumpos informacijos apie metodologiją norėčiau suteikti žodį Fijonai. Thank you. So I'm um, Thank you. So we, we have three key findings overall from our study. Um, and the first is that the high level committee. Taigi pirmiausia, mes e, kalbame apie įsipareigojimus, e, e, kurie dėja netitinka išlaidų. Ir mes pastebėjome, kad čia yra probleminė sritis, nes yra įvairių biudžeto eilučių, kurios skirtos e, tarsi būtų lyčių lygybei, tačiau lėšos yra nesukoncentruotos ir išbarstytos. Antras pastebėjimas, kuris yra labai svarbus. Biudžeto e, eilutės nėra labai e, skaidrios ir nežinia, ar kai kurie reikalavimai susiję su lyčių lygybė yra įgyvendinami ir atitinka numatytus tikslus. Trečioji išvada e, - duomenų e, spraga, apie kurią buvo kalbėta, susijusi ir su sprendimų prieimimu, nesklandžių sprendimų prieimimu. Ir dėl to reikia užtikrinti pakankamų duomenų e, turėjimą, ypač žvelgiant į 20 metų tikslus, nes kol kas kriterijų, kaip tuos duomenys surinkti, pakeisti neįmanoma. Todėl ir atsiranda šita problema. Taigi mes patikėme rekomendacijų lyčių lygybė turėtų būti pripažinta kaip politikos tikslas visose biudžeto eilutėse. Ir antra, moterų integravimo aspektai turėtų būti įtraukti į visas biudžeto išlaidas. Trečia, specifiniai asignavimai konkrečioms e, veikloms turėtų būti numatyti, kad būtų sustiprintas skaidrumas. Ir ketvirta, turėtume plėtoti duomenų rinkimą ir jį viešinti. Jeigu šių pakeitimų nebus padaryta biudžete, tai tuomet lyčių lygybės finansavimas nebus veiksmingas. Taigi yra pasiekmių e, visiems suinteresuotiems subjektams ir institucijoms bei agentūroms, kurios gauna finansavimą ir lyčių lygybės indikatorių naudojimas turėtų būti kasdienybė. Komisija turi suvaidinti svarbu vaidmenį gyvendinama šios principus, kad būtų laikomosi taip pat ir gairių ir kad biudžetas galop būtų skaidriai naudojamas. Svarbu vaidmenį turėtų suvaidinti ir Europos parlamentas e, šiame procese kad e, visi galiausiai būtų atskaitingi ir tikslai susijęs su lyčių lygybė būtų įtraukti į biudžetą. Taigi, Pirmiausia, mes norime įsiaiškinti, ar mūsų metodai yra veiksmingi. Taip pat, ką parlamentas mano apie pagrindinius iššūkius ir apie tai, kad biudžete trūksta duomenų. Taip pat mes norėtume suprasti, ar lyčių lygybės klausimų finansavimas galėtų padidinti e, šių problemų sprendimą ES. Ir jeigu galiausiai mūsų metodas yra e, veiksmingas, tai kaip juo galima būtų pasinaudoti formuojant kitus e, biudžetus. Taigi dėkoju uždėmesi ir jums skirtą laiką. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį tiems, kurie nori užduoti klausimus, bet mums beliko tik tris minutės. Dėkoju. Biudžetiniai klausimai iš ties yra labai patrauklus, įdomus. Iki šiol, man atrodo, lyčių lygybė klausimai nėra pakankamai finansuojami. Palyginkime su žemės ūkio e, finansavimu. Yra tiesioginės išmokos, e, ūkininkų remimas, bet iki galo mes ir nežinome, kasgi slepiasi už tų ūkininkų, ar ten dirba tik tai vyrai, ar taip pat ir moteris, e, nežinia kokia yra teisinė situacija, kas yra savininkas, kas pasirašo galiausiai visas sutartis, ar tai vyras, ar tai sutoktiniai. Kai kalbame apie tiesioginės išmokas žemės ūkiui, tai Didžioji biudžeto e, dalis paprastai yra patikrinima, tačiau lieka neaišku, kokiegi, kokios sudėties yra tie ūkiai. Ar tai yra vyrai, ar pagaliau sudoktiniai neša tą teisinę atsakomybę. Štai ką būtų įdomu sužinoti. Pagaliau taip pat būtų labai svarbu išaiškinti, ar pinigai, ar lėšos, asignavimai pasiekia moteris, nes mūsų žinios tikrai yra ribotos. Mes nežinome, ar lėšos pasiekia mūsų e, piliečius. Duomenys nėra labai skaidrus tiek dėl struktūrinių fondų, tiek e, dėl kito ES finansavimo, bendrą finansavimo, kuomet valstybės narės prisėda. Būtų labai įdomu sužinoti, kas vyksta tokiais atvejais, kai prie finansavimo prisideda ir valstybės, ar e, naudą gauna tik tai vyrai, o moteris galbūt nukenčia nuo tokio neteisingo finansavimo. Ar jūs norėtumėte atsakyti? Labai sutinku, kad labai reikalingi viso biudžeto proceso formavimo metu turėti tokius duomenis, ypač kai kalbama apie bendrą finansavimą. Jeigu tokių duomenų neturime, tai tuomet negalime žinoti, ar jūs nesilaikote lyčių lygybės įsipareigojimų, ar iš tiesų jų laikotės. Aš visiškai jums pritariu. Bendroji žemės ūkio politika yra viena iš sričių, kurią mes, e, į kurią mes atkreipiame dėmesį savo pranešime. Pastaruoju metu Junktinėje karalystėje, ypač Airijoje, atliekami empiriniai tyrimai šioje srityje ir čia jums galėčiau pritarti, kad tikrai dar čia reikia nemažai ką nuveikti, nes mums reikia e, duomenų iš pat apačios, taip sakant, kurie pasiektų mūsų institucijos. Dėkuoju už labai įdomią informaciją ir mes baigsime šį darbo atvarkės punktą ir pereisime prie kito. Vyrų ir moterų pensijų skirtumas ir vienišos vyresnio amžiaus moteris, jų gyvenimo sąlygų atnaujinimas. Turime ekspertus ir prašysime pristatyti temą. Um, hi again, everybody. Um, I'm actually here to present. Labadiena, kolegos. Norėčiau pristatyti du tyrimus e, labai svarbių e, klausimų. Tai yra vyrų ir moterų pensijų skirtumas. Štai šio skaidrėje matote šiuos abu tyrimus nėra reikalo pabrėžti, kaip svarbu suprasti, kad net ir išėjus į pensiją egzistuoja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Iki šiol mes kalbame apie darbo rinką, tačiau manau, kad jūs suvokite, kad skirtumų yra ir kitose srityse. Taigi pateiksiu šiek tiek daugiau detalių apie šios aspektus. Taigi, kodėl tai yra svarbu? Kaip ir bet koks skirtumas tarp vyrų ir moterų, taip ir šis, tai susiję su teisingumu, su savarankiškumu ir su skurdu. Skurdas buvo galbūt ir per daug akcentuojamas, nes e, kalbant apie pensijas, skurdumas gali būti susijęs tik su tam tikru segmentu. Nes tik po to atsiranda tiek savarankiškumo, tiek teisingumo klausimai. Ir tai paaiškina mūsų atlikti tyrimai. Vienas buvo parengtas 2013 metais, jis prieinamas internete, o, o kitas tyrimas bus paskelbtas Birželio 18 dieną. Kadangi abu tyrimai buvo finansuojami komisijos, tai juos galime rasti e, komisijos internetinėme puslapyje. Tyrimai koncentruojasi į du skirtingus, dvi skirtingas amžiaus grupės. Statistiškai, kaip jūs žinote, mes kai kalbame apie vyresnio amžiaus žmonės, tai kalbame apie vyresnius nei 65 metų žmonės. O kitame tyrimė mes dėmesį sutelkėme į tuos jaunes vyresniuosius e, žmonės nuo 65 iki 80. Kodėl? Yra tam tikrų politinių priežasčių, nes komisija ypač domisi šio amžiaus žmonėmis, kadangi nori renkti sėkmingesnės politikas parengti. Nes politiniai sprendimai kaip tik turi e, reikšmės būtent tokio amžiaus e, grupėms. yra ir kitas aspektas, kuris susijęs su savarankiškumu. Jeigu jūs e, didelį dėmesį skiriate e, vyresniems nei 80 metų žmonėm, žmonėms, tai tuomet pensijos gali būti mažesnės dėl e, išvestinių teisų, o ne dėl pagrindinių teisų. Kodėl? Todėl, kad atsiranda um, našlių pensijos, kurios užpildo uh, tą pensijų skirtumą. Ir atsiranda įvairių priežasčių, bet mm, man kaip tik ir norėsiu paaiškinti, kodėl buvo dvi skirtingos pasirinktos amžiaus grupės. Taigi tai gali būti svarbu ir jums reikia žiūrėti į abi amžiaus grupės. Bet žvelgiant į tuos bendrus rezultatus, tai paaiškėja, kad rezultatai nelabai ir skiriasi. Taigi, kągi mes mėginome iš tiesų įsiaiškinti. Du dalykai. Yra keletas rodiklių, kiek šiuo metu žmonių gauna pensijas. Kiek pensininkų tokias pensijas gauna. Štai yra vienas iš pirmųjų indikatorių. Ir toliau šioje grupėje koks skirtumas tarp vyrų ir moterų. Antras dalykas, koks e, procentas moterų iš šių pensininkų gauna mažesnės pensijas nei vyrai. Štai du rodikliai, du indikatoriai, kuriuos reikia palyginti. Tai štai, kaip matote, kairėje pirmieji stulpeliai kalba apie, e, rodo, koks yra tas e, skirtumas tarp e, pensijų vyrų ir moterų pensijų ir žirklės siekia iki 40 procentų. O antrasis tulpelis būtent e, rodo, kiek pensininkų gauna pensijas. Čia skirtumas yra siekia apie 5-6 procentus. Tai štai skirtumas didesnis atsiranda pirmiausia tarp moterų ir vyrų gaunamų pensijų. Kyla klausimas, iš kur tie 40 procentų, kodėl tiek daug? Galbūt tai visiškai netitinka ir rinkos e, duomenų, nes paprastai viskas turėtų išplaukti iš vyrų ir moterų gaunamų atlyginimų nes ten skirtumas siekia tik tai 16 procentų. Tai iš kur atsiranda tas 40 procentų? Bėda ta, kad ES vidurkis 16 procentų neatspindi vyrų ir moterų uždarbio gebėjimų, nes 16 procentų tik tai nurodo valandinio užmokesčio skirtumą. Bet moteris dirba tų valandų mažiau ir apskritai moteris dirba mažiau laiko nei vyrai. Tai jeigu šiuos du skirtumus mes įskaičiuojam, tai ir gauname būtent tą maždaug 40 procentų skirtumą. Perkime prie kitos skaidės. Štai dar du stulpeliai. Kodėl atsiranda pensijų nevienodumas? O kitas stulpelis yra Eurostato pateikti statistiniai duomenys, taip vadinami Total Earnings Gap. Ką tai reiškia? paėmėme moterų vidurkį ir dirbančių moterų vidurkį, nes kai kurios moteris gali nedirbti arba dirbti mažiau, mažiau laiko, arba dirbti daugiau ir būti mažiau apmokamos. Ir tas visas bendras vidurkis kaip tik ir atsižvelgia į visus tuos skirtumus, į išdirbtas valandas, į užimtumą ir galiausiai išgaunamas tas bendras vidurkis, kuris rodo tą 40 procentų skirtumą. Ir galiausiai ir gaunasi taip, kad pensijų skirtumas irgi yra atspindintis moterų darbo užimtumą. Lygiai taip pat 40 procentų. Gerai, aš turiu e, staptelti ir pasakysiu tik vieną dalyką. Yra tas 40 procentų nuošimtis nevienodas e, įvairiose šalyse. Kai kur jisai yra didesnis, kai kur mažesnis. Kodėl? Tai atsiranda nuo pensijų politikos ir tai tik tai įrodo, kad būtina pensijų sistemas reformuoti. Labai dėkuoju, aš labai atsiprašau, kad mums tikrai nebeliko laiko, bet mes tikrai sugrįšime prie šios temos. Aš ką tik buvau informuota, kad vertėjai dar galės padirbėti penkia, penkias minutės ilgiau ir mums iš tiesų liko dešimt minučių. Dėkoju. Mes dabar kalbėsime apie vienišas vyresnio amžiaus moteris. Buvo atliktas tyrimas apie Buvo atliktas tyrimas apie vienišas vyresnio amžiaus moteris ir apie pensijų reformų įtaką moterims bei įtaką vienišoms moteriams. Kodėlgi labai e, svarbu kalbėti apie tokią kategoriją. Mat e, vyresnio amžiaus moteris, kurios gyvena vienišos, e, e tokių moterų atsiranda vis daugiau dėl e, šeimų struktūros, dėl demografinių pakitimų ir 2013 metais Europos Sąjungoje 65 vienišų moterų buvo 19,8 milijono ir tai buvo didžiuliai skaičiai vyrų palyginus su uh, moterimis tokios pačios kategorijos vyrų buvo tik tai 7 milijonai palyginus su ankstesniais laikotarpiais šitos proporcijos yra labai pasikeitusios. Todėl labai svarbu suvokti, kaip pensijų reforma įtakoja šią moterų grupę. Reikia atsižvelgti į e, pirmiausia skurdo rizikos indikatorių ir turimi duomenys rodo, kad vienišos vyresnio amžiaus moteris susiduria su didesniu skurdo pavojumi nei vyrai. Taigi moteris nėra ekonomiškai savarankiškos tad ir e, vyrams e, skurdo pavojus yra, nėra toks didelis Tik tai vienam iš keturių vienišam vyresniam žiaus vyrui atsiranda e, rizika susidurti su skurdu. Nenagrinėsiu visų šitų duomenių, bet tik tai noriu pasakyti, kad kai rengiamos pensijų reformos, tai reikia atsižvelgti į būtent vienišo, vienišas vyresniamžiaus moteris, kurio daugiausia yra šiaurės šalyse. Ta pati galima pasakyti ir su kitose šalyse gyvenančiomis moterimis. Taigi Tokia yra situacija ir e, kaipgi vykdomos pensijų reformos. Iš e, Franceskos pranešimo mes e, supratome, kad atlyginimų neligumas atsispindi būtent ir pensijų neligumuose, nes pensijos tik atspindi ne lygius gautus atlyginimus. Taigi, kai žvelgiame į toliau pensijų statistiką, tai visiškai aišku, kad tai atspindi ir darbo rinkos situaciją. Reformos siekia stabilumo. Bandoma užtikrinti santykius tarp e, įmokų ir išmokamų pensijų. Buvo sumažintas valstybinės pensijos vaidmuo ir sustiprintas e, privačių pensijų e, įmokų vaidmuo. Taigi pensijos taip vienodai turi būti veiksmingos tiek vyrams ir moteriams. Nes moterų darbo sąlygų neligumas atsilieps automatiškai ir pensijoms. Per pastarosius du metus kai kuriuose šalyse buvo suprasta, kad vyresnio amžiaus žmonės po tų pensijų reformų susiduria su skurdo rizika, ypač moteris. Todėl buvo bandyta spręsti tos neligumo klausimus. Buvo bandyta padidinti minimalių pensinių įmokų lygį, taip pat e, stiprinti privačių ir valstybinių pensijų reglamentavimo klausimus, e, padidinti tiek e, moterų darbo, pagerinti moterų darbo sąlygas ir galiausiai reglamentuoti tų privačių ir valstybinių fondų riziką. Nes privatus pensijų fondai dėja labai daug priklausomi nuo ekonominių sąlygų. Šios reformos įtakoja vienišų vyresnio amžiaus moterų gyvenimą. nes moteris tampa priklausomesnės nuo savo e, sutoktinių arba partnerių e, pajamų. Kita problema yra ta, kad moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei vyrų. Ir jeigu pensijos bus nedidelės, tai skurdo pavojus labai pačiom vyriausioms moteriams atsiranda labai didelė rizika ir jinai dar stiprės ateityje. Buvo kalbėta apie E, pensijas ir ypač našlių pensijas, kurios e, gali būti labai rimta paspirtimi moteriams, kurios gyvena e, vienišos ir ypač tos, kurios neturi darbo stažo, pavyzdžiui, Italija arba kitose viduržėmio jūros valstybėse, pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų nėra didelis, nes visi vyrai ir moteris gali gauti, e, turi teisę į e, našlio pensiją. Tačiau moteris, kurios pavyzdžiui iš vis niekad nebuvo susitokiusios, susidūrė su e, visiškai kita problema, nes jos pensijos tarsi negauna, jos mokėjo pensijos įmokas, mokėjo mokesčius, bet našlio pensijos negauna. Taigi daugelįje valstybių dabar vyksta diskusijos dėl to, kaip pensijas galima būtų nukreipti į specifines moterų kategorijas, kad būtų sumažintas skurdo lygis, ypač toms moteriams, kurių darbo stažas yra nedidelis. Kalbama net apie tą universalų pensijos lygį. Siekiama sumažinti tą moterų skurdo riziką. Toliau, kokie pasiūlymai? vienas iš svarbiausių, kai mes kalbame apie moteris, tai reikia pirmiausia kalbėti apie tokias moteris, kurios niekad bu, nebuvo susituokusios, kurios niekad negyveno poroje ir negali remtis partnerio e, lėšomis. Todėl reikia e, įvesti tas individualias teisės į pensijas. Tokios teisės turėtų būti paremtos ne šeimos vaidmeniu, bet individo e, civiliniu statusu. Tokiu būdu mes paremsime e, tą, tas moteris, kurios gyvena vienišos. Štai yra toks pamatinis e, e, pasirinkimas, tačiau yra ir kitų svarbių aspektų. Vieną iš jų aš jau minėjau. Tai yra galimybė pasinaudoti tą minimalių pensijos lygių, kuris visiškai nepriklausys nuo individų darbo stažo. Tai nepriklausys nuo to, ar asmenys dirbo daug ar mažai. Taip pat turėtume kalbėti apie slaugos pensijas, kurios e, būtų skirtos ne tik moteriams, bet ir vyrams. Taip pat reikėtų numatyti privačių pensijų schemų reglamentavimą, kad ir tose taisyklėse būtų įtrauktos tokios mūsų mm, siūlomos nuostatos. Pranešime jūs rasite ir kitų pasiūlymų, bet e, didžiausia problema yra ta, kad e, naujosiuose pensijų e, schemose labai svarbu remti moteris pirmiausia dar jų karjeros metu, nes tuomet neatsiras to pavojaus tuomet, kada jos išeis į pensijas. Taigi ačiū labai už šitą pristatymą. Dėkoju visiems dalyvausiams posėdėje. Klausimas yra labai svarbus, nes žvelgiant į net ir į mūsų auditoriją, matome, kad daugiausia čia sėdi moteris, todėl, todėl ir labai aktualu kalbėti apie šį vyrių ir moterų pensijų skirtumą. Taigi dėkuoju uždėmesi, susiksime pusę trijų. A iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe dámy, if there are any questions, uh, you can address them. And, um, Jeigu yra dar klausimų, tai jos prašom pateikite sekretoriatui ir sekretoriatas pasistengs jūs atsakyti.